Misija nusprendė viešai neatskleisti šio sąrašo e, turinio. Taigi šis sąrašas įeis į ataskaitą, jis bus priimtinas e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarnybai ir ta informacija galės būti perduota visoms institucijoms, kurioms e, tai yra svarbu, kurios laikosi žmogaus teisų principo. Kalbant apie karinės pajėgas, nelabai kas gali jas kontroliuoti. Taigi saugumo operacijos yra vykdomos karinių pajėgų. Tačiau po 17 metų rūpjūčio išpolių pilietinė visuomenė e, prisidėjo prie komisijos darbo. Mes Taip pat esame nusivylę dėl Oksan Suči, dėl to, kad ji nepasmerkė e, tokių įvykių Rahinų valstijoje. Mes tikime, kad tarptautinė bendruomenė imsis veiksmų e, po šios ataskaitos pasirodymo, kad bus e, įvykdytas teisingumas nukentėjusiesiems Koks bazar regione. Taip pat tikiuosi, kad situacija ateityje pagerės o kitas mūsų kolega kalbės apie atskaitomumo klausimą. Ačiū. Pone Kumarasvami e, baigė savo pasisakymą užsimindama apie ateitį. Šią savaitę mes pristatėme savo ataskaitą. Jos e, kita dalis e, bus paskelbta rugsėjo 18 dieną. Ataskaitoje kalbame apie praeitį, dabartį ir ateitį. Atskaitingumas yra susijęs su praeitimi. Svarbu patraukti atsakomybę tuos, kurie yra atsakingi už pačių baisiausių nusikaltimų vykdymą pagal tarptautinę teisę. Nusikaltimai yra tikrai rimti, tai yra karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmogiškumą Rahinų valstijoje bei kitose valstijose, taip pat ir genocido nusikaltimas Rahinų valstijoje. Tai yra patys rimta, rimčiausi nusikaltimai pagal tarptautinę teisę. atsakomybės Mienmare nėra. Nepriklausomų teismų nebuvo per pastarosius 50 metų. Mienmaras vykdė vidinius tyrimus, tačiau be jokio didesnio poveikio. Mes tik tarptautinės sistemos pagalba galime užtikrinti atsiskaitimą už tokius nusikaltimus. Mums reikia mechanizmo, tarptautinio mechanizmo, kuris nustatytų kaltininkų kaltę arba juos išteisinti. Mes žinome pavardas tų asmenų, kuriuos reikia traukti atsakomybę, tačiau tik teismas arba tribunolas gali nustatyti kaltas asmo ar ne. Mes rekomenduojame tam tikrus parengiamuosius žingsnius, kad būtų galima vykdyti tinkamus tyrimus. Mes taip pat rekomenduojame vykdyti stebėseną. Taigi turime stebėti dabartinę padėtį. Nusikaltimai vyk, buvo vykdomi praeitie, tačiau jie yra daromi ir dabar. Mes negalime pasakyti, kad baigėsi humanitarinė katastrofa. Visą tai tęsiasi ir atrodo nėra jokių galimybių tam teist, e, pasibaigti. Šiais metais Rahinų valstijoje papildomai 20 tūkstančių Rahinijų kirs sieną, ieškodami prieglopščio. Taigi žmonių engimas nesibaigia, karas nesibaigia Kačin ir Čan valstijose. Tarptautinė bendruomenė pastarojame metu daug dėmesio skyrė Rahino valstijai, tačiau karas Kačin ir Čan valstijose sustiprėjo. Taigi mums reikalingas stebė, stebėjimas ir priežiūra kad būtų labiau spaudžiamos Mienmaro valdžios institucijos. Mes taip pat kalbame ir apie ateitį. Per pasarus 50 metų karinės pajėgos dominavo Mienmare, visiškai nebaudžiamos, ne, nedaug kareivių teko atsiskaityti už savo įvykdytus nusikaltimus. Karinės pajėgos kaip institucija ir pagrindiniai jų vadai maždaug pusę šimto metų nebuvo baudžiami. Jeigu nesustiprės stebėjimo procesas Mienmare ir toliau tęsis smurtas, bus daromi patys rimčiausi pagal tarptautinę teisę nusikaltimai. Taigi mes kalbame apie ateitį. ES gali atlikti svarbų vaidmenį. Labai svarbu palaikyti ryšį su perkeltaisiais asmenimis pačiame Mienmare. Dabar tokia prieiga yra ribota, bent jau taip teigiama, tačiau ji apskritai neegzistuoja tie, kurie buvo įvardinti ir kurie turi būti perduoti teismui, turi susilaukti individualių sankcijų. ES jau ėmėsi veiksmų, tačiau į sąrašą reikia traukti ir daugiau pavardžių. Reikia atsiriboti nuo Mienmaro karinių pajėgų, bet reikia tęsti ekonominę paramą ir vystomąją paramą Mienmaro žmonėms. Vienas iš prioritetų, pavyzdžiui, galėtų būti policijos civilizavimas, kad policija nebebūtų tik kariuomenės atšaka. Reikia ne tik ištaisyti praeitį, reikia užkirsti kelią praeičiai pasikartoti. ES valstybių narių pagalba ir įvairių priemonių pagalba tikrai gali suvaidinti esminį vaidmenį. Ačiū. Ačiū visums, visiems trims iš jūsų. Ačiū už trumpus e, faktų nustatymo misijos rezultatų pristatymus. Na, 12 punktas vadinasi keitimasis nuomonėmis su parlamento nariams. Ten tai dabar laikas teikti žodį parlamento nariams. Kolegos sąraše turiu Werner Langen, ponas Panceri, ponė Gomes, ponė Gil, Kan, Leeds, Bashir, Van Orden, Nart, Lochbiller. Ar ką nors praleidau? Tave Jeffrey paminėjo. Taigi viskas. Dar turime apie 25 minutės. Galbūt galite kalbėti ne ilgiau kaip vieną, dvi minutės, todėl mes turėsime laiko e, suteikti žodį atsakyti į klausimus. Pakomitečio pirmininkui. Pirmiausia žodis, ponas Panseri. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komiteto vardu Jums už e, Jūsų darbą. Noriu paminėti, kad parlamentas buvo nusiuntęs per keletą mėnesių misiją į Mianmarą. Ir mes susidarėme įspūdį apie situaciją. E, mūsų įspūdis buvo toks, kad e, šalis yra subtilioje padėtyje, pereinant į demokratinę sistemą, kur pagrindinės teisės smingai pažeidžiamas. Anksan Suči darbo rezultatai yra tikrai labai nuvilintys. Ir tai, kas įvyko Rohingų mažumai, rodo, kokioje gilioje krizėje yra pati šalis. Dėl šio konkretaus atveju pateikime keturis prašymus. Pirmiausia, įgyventyti Kofienano ataskaitą, užtikrinant žmogaus teisų stebėsiną veiksmingai šalyje ir taip pat užtikrinti humanitarinės pagalbos prieigą prie Rakaino valstijos ir užtikrinti, kad praėjus metų lapkričio sustarimas būtų gerbiamas, kad rohingai galėtų oriai grįžti namo, remiant Junktinių tautų pabėgėlių organizacijai pakeisti tautybės įstatymą, kad būtų išspręsta piliečių, bet pilietybės klausimas ir taip pat ištirti įvykdytus nusikaltimus. Na, aš manau, kad jūsų darbas taip pat padės užtikrinti, kad tų keturių tikslų būtų galima pasiekti. Ačiū, ponia Panceri. Dabar žodis ASEAN delegacijos pirmininkui Werneriu Langenui. Ja, vielen Dank. Ich... Ačiū. Norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Padėkosiu už pranešimus. Pirmiausiai žinome, kad padėtis Mienmare, kalbant apie rojinius, tikrai yra dramatiška ir nepaisant visų pastangų mažinti mm, karinės, e, karinių struktūrų įtaka, to nepavyko padaryti. Atitinkamas elitas 2011 e, metais e, pradėjo tarsi dialogą, bet 25 procentai vietų parlamente vis dar, vis, vis dar skiriama mm, karininkams ir pajamos jų iš įvairių iškasenų žaliavų, dujų vis dar skaičiuojamos remetis 1976 metų e, tvarka ir, ir e, paskirstamas atitinkamai, taigi tik vienas procentas viso to e, pasiekia tikrasias biudžeto reikmes, visa kita um, suplaukia į elito kišenės. Ir savo laiku buvo įvairių pareiškimų dėl to, kad nenorima pilietinio karo e, sukelti. Tad e, siūlyčiau vėl galvoti apie bendrą kelionių boikotą, e, kad pasiektumėm pokyčių. Rojinių padėtis prieš metus jau vienoje konferencijoje buvo dėmesio centre, per kitą aukšto lygio sustikimą lygiai taip pat Indonezijos, Malazijos, Filipinų e, valdžios nori pokyčių taip pat siekti, taigi aš tikiuosi, kad ir mūsų komitetas parems tas priemonės, kurios yra siūlomos tam kontekste. Ačiū, ponė Langenai. Dabar Jeffris, Jeffris Van Orten. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti jūs parengus uh, patikimą ataskaitą apie tragišką situaciją Mianmare. Daugelis mūsų daugelį metų siekiame demokratinių pokyčių Mianmare Ir dabar turime reikalą su dar viena, vieno tragiško laikotarpiu. Turiu keletą klausimų. Na ir buvo pranešta apie žmogaus teisų pažinimus e, ir žaginimus e, stovyklose e, vykdomus rohingų vyrų pačiose stovyklose. Ar turite įrodymą apie tai? Ir ar tai yra rimta problema, atkreipus jūsų dėmesį. Bet man ypač rūpi Aksan Sučiai pasmerkimas dėl jos neiškios padėties. Ir man kyla klausimų dėl jos galimybių kontroliuoti kariškius Mianmare. Kalbėjote apie ateitį. Aš sakyčiau, kad Vienas rytis, kuri gali suteikti vilčių Mienmare, yra būtent susijusiu su Anksan Sučiai, nes nieko kito ten nėra. Todėl aš siūlyčiau, kad vietoj to, kad mes e, ją smerktume, turime ją stiprinti ir skatinti jos geriausius siekius, nes kitaip aš nežinau, į ką daugiau bebūtų galima kreiptis toje šalyje. Ačiū, Jeffrey. Alda, frakcijos vardu Javier Mart. El respeto a Joffrey en la más absoluta discrepancia. Porque la señora Aung San Suu Kyi... Su visa pagarba Jeffrey noriu paprieštarauti. Aung San Suu Kyi susilaukė solidarumo iš visos tarptautinės bendruomenės, kai ji ir jos tauta kentėjo daug mažiau negu rohingai. Ji yra valstybės tarybos narė ir ministrė pirmininkė. Ir tai, kaip jos atstovai reagavo į tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorų ketinimus dėl e, į Bangladešą perdotų nusikaltėlių buvo tiesiog e, atgrasu. Jis sakė, kad pradinis baudžiamasis teismas neturi jurisdikcijos. Tai būtų pasakęs bet koks bjaurus diktatorius apie savo nusikaltimus. Tiesa, kad e, situacija Mienmare yra tokia, kad yra tikrai didelis atotrukis tarp formalios valdžios ir realios kariškių valdžios. Ir todėl Europos parlamentas, atsižvelgdamas į tai, kas įvyko valdant Saharo premijos laureatai, reiškia, kad mes negalime tylėti. Nes e, uh, Vansan Sučiai pati tylėjo ir nieko nesakė, o ji yra Sakaro premijos laureatė. Ji arba tylėjo, arba sakė pusę tiesos. Todėl Europos parlamento pirmininkas turėtų galvoti apie tai, ko nesame esame padarę niekada pa, e, pagalvoti, kaip atimti Sakaro premijos laureatės vardą iš Sansučiai, kitaip mes e, būsime tiesiog veidmainiais. Ne, pone Lochbiller, ačiū. E, jūs e, siūlote perduoti aukšto rango kariškius tartumėm baudžiamajam teismui arba įkurti atskaitomybės mechanizmą. Mūsų parlamento rezoliucijose siūloma taip pat panašios rekomendacijos. Kokie būtų tolesni žingsniai, kad tai būtų padaryta. Pone Suduoti, jūs sakėte, kad jūs, jūs rekomenduojate, kad būtų įsteigtas tarptautinis e, teisminis mechanizmas. Koks skirtumas? Ar tai, kuo tai skiriasi nuo to, ką jungtinių tautų žmogaus teisų e, atstovai siūlo? Dėl vyriausybės atsakomybės jūs e, išvardėjote įvairius dalykus, kad jie nes, neskliūdė vykdyti žiaurumus, kad civilinė vyriausybė ir toliau skleidžia dezinformaciją arba e, matė, kaip yra naikinami įrodymai. Na, įrodymų mes turime. Ar tie įrodymai tokie yra tvirti, kad e, juos būtų galima pateikti per oficialų teisminį procesą. Na, aš nespėjau visos ataskaitos perskaityti, todėl tai norėčiau paklausti, ar jūs minėjote radikalių budistų E, vienuolių vaidmenį taip pat e, vykdant šios žiaurumus. Ačiū. Ačiū. Socialistų frakcija ponas Kan. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegomus už šį, šią ataskaitą. Faktų nustatymas per šią misiją yra labai svarbus žingsnis siekiant teisingumo. Dabar turime pereiti prie tyrimų ir persekiojimo, kad būtų užtikrinta atsakomybė. ES turi vadovauti ir siekti stiprios rezoliucijos, kad e, Junktinių tautų saugumo taryba perduotų e, Mianmarą tarptautiniam baudžiamajam teismui. Turiu trumpus klausimus. Tris. Ar per žmogaus teisų e, tarybos sesiją valstybės narės sutiks sukurti nešališką mechanizmą? Antra, Junktinių tautų apskritai, jungtinės tautos, tautoms nepavyko spręsti jungtinių tautų klau, e, žmogaus teisų klausimų. Todėl reikėtų kelti klausimą dėl jungtinių tautų darbo Mianmare, ką reikėjo daryti kitaip. Ir taip pat turiu pasakyti, kad e, nepakankamas skiriamas finansavimas ir Bangladešui, tai, e, tai rohingų pabėgėliai yra didžiulė e, našta. Taigi kaip galėtume dar padėti rohingių gyventojams? Ačiū, turiu panas Bašir. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums už puikų Jūsų ataskaitos pristatymą. Aš lankiausi ten rūpiučio ir rugsėjo mėnesiais, kai vyko masinis bėgimas, mačiau, kaip buvo derinami kaimai. Jūsų ataskaitoje sakoma, ką daryti toliau, ar jungtinės tautos perdos šį, šią bylą tarptautiniam baudžiamajam teismui. Ta, ko gero vietos Kinija ir jeigu tai bus, ar tai bus pateikta bendra, generalinė asamblėje ir apeinant saugumo tarybą. Jeigu taip, tai tuomet reikės, kad Mianmaras bendradarbiautų, o tai yra labai net mažai tikėtina. Na, tačiau, kaip žinote, praėjusiais metais mes paraginame surenkti tarptautinį vadovų sustikimą kartu su jungtinėmis tautomis, kad būtų rastas būdas gražinti į savo tėvynę rohingus ir kad būtų gražinta jų, jiems pilietybė ir jų teisės. Ir kad tai būtų vykdomi tyrimai dėl nusikaltimų prieš žmonę. Ką manote apie tarptautinį susitikimą kartu su jungtinėmis tautomis, e, sprendžiančios klausimus? Lankiausi Bangladeše keletą kartų, tai yra didžiulė našta e, skurdžiai šaliai tokiai kaip Bangladešas. Ar galime padėti Bangladešui e, įsteigti specialią ekonominę zoną, kad žmonės galėtų užsidirbti pragyvenimui? ir investuoti į infrastruktūrą tiek Bangladeše, tiek Mienmare, kad e, žmonės galėtų grįžti ten. Ačiū. Trys paskutiniai kalbėtojai bus pane Gomeš pirmiausia. Ačiū Jums už Jūsų labai svarbę ataskaitą ir labai malonu Jūs matyti, matyti, matyti čia. Ypač ponė Marsukė Darusmanko Kontekstas, aišku, yra labai rimtas tiek regionui, tiek visam pasauliui. Ir jūsų ataskaita yra labai svarbi. Aš vadovau Europos parlamento misijai stebint rinkimus Mienmare 2015 metų lapkričio mėnesį ir dabar didžiuosi galima pasakyti, kad Europos parlamentas savo pareiškime įspėjo dėl situacijos su rohingiais. Su Ir buvo bandymų mus nutildyti, bet nepavyko to padaryti. Mes įspėjome dėl to ir žinome, mes matėme, kokia yra atsakomybė ne tik budistų, skleidžiant e, nacionalistiškus, baisius, ksenofobiškus pasisakymus, bet taip pat ir politikų atsakomybė buvo matoma, tokių kaip Ansan Sučiai, nors ir gaila tai sakyti. Visose pokalbėse mes kėlėme šios klausimus, nes mes sustikome taip pat ir Rohinijų atstovais, kurie jau tuo met, 15 metų lapkričio mėnesį, sakė, kas įvyks. Ir tai įvyko. Dabar klausimas yra, ką daryti toliau. Žinoma, Junktinių tautų saugumo taryba, atrodo, yra užblokuota, blokuojama Kinijos ir Rusijos taip pat. Ar jūs matote kokiu nors galimybių nes 130 Azijos parlamentarų pateikė pareiškimą, remdami jūsų e, ataskaitą ir reikalauja atsakomybės per baudžiamąjį teismą. E, ką galima praktiškai padaryti? Ponas Sidoti sakė, kad ES negali dėl geostrateginių klausimų ar naftos negali parduoti žmogaus teisų. Bet kaip praktiškai tai padaryti? Ar galime parengti tokį kaip Magnitskio sąrašą, ar jis bus veiksmingas, jeigu tie kariškiai niekur nekeliauja vis tiek. Ar negeriau būtų siekti turto išaldymo, nes esu įstikinęs, kad tų kal... nusikaltelių turto galima rasti ir ne Mianmare turbūt, ir ne tik Kinijoje. Ačiū. Anlits. Labai ačiū už labai svarbų darbą. Mes esame jūsų pusėje. Ir taip pat noriu pabrėžti klausimą, ko tikitės iš Europos parlamento, ką mes galėtume paminėti. Jūs minėjote, kad ES yra svarbi veikėja. Ką, ko galima tikėtis iš Europos būtent, ką jį galėtų padaryti. Ačiū, Arne. Ir pagaliau Nina Gil. Ačiū pirminkė. Noriu prisidėti prie to, ką kiti pasakė. Ataskaita yra labai išsami. Situacija tikrai labai kelia nerima ir ką aš norėčiau paminėti yra tai, koks vaidmuo tenka tarptautiniai bendruomeniai ir jungtinės tautoms jūsų nuomonė. nes e, jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė tikriausiai turi pirmą kelti atsakomybės klausimą. Na ir jeigu galvosime apie tarptautinį baudžiamąjį tribunolą kaip vieną iš kelių, e, ką mini kai kurios, kai kurie. E, bet Mienmaras nėra tarptautinio baudžiamo teismo šalis. Kaip tai pasiekti? Ar per Bangladešą, kuris yra teismo šalis. Reikia turėti kažkokį tai planą, kaip <clears throat> nuo genocido pripažinimo, kas yra aišku, pereiti prie taikos ir sustakymo užtikrinimo ir taip pat vilties gražinimo tiems, kurie pabėgo iš šalies. Bet koks būtų mechanizmas, ką galėtų įrašyti Europos parlamentas savo dokumentuose dėl to, ką turėtų daryti toliau jos valstybės narės. Ačiū. Ačiū, Nina Gill. Ačiū, Nina Gill. Daugiau norinčių pasisakyti mano sąraše nėra ir tokių nematau. Taigi, kiek spėsite visi, maždaug po 4-5 minutės kiekvienam galime skirti, sureaguokite į klausimus ir pasisakymus. Pradėsim nuo damų, manau. Ačiū už klausimus pateiktus. Tikrai labai svarbus ir, ir mums leidžia suprasti, kaip toji tarptautinė bendruomenė mėgina ieškoti sprendimų. Uh, Kalbant apie demokratinės paėgas ir Tačmador. 2011 metais nesustiprėjo ir mūsų tyrimai rodo, kad aukų vis daugiau, be kita ko, žurnalistų ir norime pat. Ir norime Mienmaro žmonėms pateikti teisingą versiją to, kas vyksta dėl stovyklų ir seksualinės prievartos ten taip. Iš tiesų, toks smurtas buvo fiksuojamas, yra fiksuojamas. Gydytojai be sienų, kitos nevyriausybinės organizacijos gelbėja ir bent šiek tiek sprendžiami tiek klausimai, tos problemos. Iš tiesų, labai svarbu, kad pasaulis suprastų, kam čia tenka didžiausia atsakomybė ir kas daro įtaką tam, kas vyksta. Ir šiuo atveju vienareikšmiškai tai yra Datsmedau. Jokių konstitucinių įgaliojimų neturėjo. Ir nuo pat pirmų dienų tiesiog nebuvo pripažįstama daromai tai, kas vyksta. Buvo daug e, klaidingo naratyvo paskleista. Ir aišku, reikia dar taip pat ir turėti minėti visus kitus prisidėjusius prie šių baisių įvykių monstrus. Bet Tad Mador vadovavo nebūtinai turėdama kokiu nors nusikalstamų paskatų, tyčinių. Ten buvo ir kitų už tai atsakingų veikėjų. Ekstremistinės grupuotės, kas jau ir tai yra problema, kelia papildomų keblumų dėl to, kaip valstybė žiūri į jas. Ir Mienmaro atveju yra taip, kad valstybė leidžia joms daryti, ką nori, elgtis kaip nori. Ir praktiškai visiškas nebaudžiamumas egzistuoja, nesvarbu, ar eitų kalba apie neapykantos skleidimą, kitus veiksmus nėra. Tai niekaip užkardoma. šiek tiek veiksmų buvo imtasi kai kuriuos menų, bet neužtektinai ir ta ideologija yra ir toliau vadovaujamasi. Pamėginsiu kiek įmanoma greičiau griežtesnė atsakomybė ir jos tarptautiniai mechanizmai turi būti pasitelkiami, o kokiamis priemonėmis tai daroma, tai jau būtų antrinis, šalutinis klausimas. Ir kaip ir ponė Gil sakė, Mienmaras nėra šalis, ten ir dėl Bangladešo irgi nėra visai aišku. Todėl, aišku, nusivylimų daug, bet tarptautinis baudžiamasis e, tribunolas galėtų būti, galimas, gali, galėtų būti vienas iš forumų. Jeigu imsime Jugoslavijos buvusios atvejį, tai buvo kelias, kuris pasirinktas e, saugumo e, taryba, kitas formas. Čia reikia turėti omenyje e, Rusija, regis jie daug neprieštaravo. O pačiame teisme įvairių būna bylų ir kartais yra pasitelkiamas ir vis, pasitelkiama ir visuotinė nacionalinių e, teismų jurisdikcija. Ir jeigu kur nors taikoma ta visuotinė jurisdikcija, tuomet e, už tos nusikaltimus gali būti teisiama Taigi tas klausimas yra gal svarbus, bet labiau šalutinis dėl demokratinės pareigos. Ji vyksta Mienmare, bet nežiūrint viso optimizmo, Bet prie viso optimizmo mes tikriausiai per daug e, įsijautę esam ir perdedame, kalbėdami apie tų procesų eigą. Iš tiesų viskas dar tik e, pačioje pradžioje. Dar daug turi vykti, nesvarbu, ar kalbėsime apie Bama, apie Kičinus, apie Rohinijos visi turėtų kalbėti apie tiesą ir, ir kalbėti apie tai nėra e, blogai, blogai yra, kai tiesa nuslepiama. Ir čia yra didžiausi iššūkiai. Ponas Daros man. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia įvertinti parlamento narių sustomėjimą šiais klausimais ir, ir ponia Gomeš ypatingai norėčiau įvertinti, kaip dirbusi tai savo laiku Džakartoje. Man iš tiesų pabaigoje belieka patikslinti tai, kodėl mes apskritai atvykome į Bruselį, ko mes to siekėme. Norėjome padidinti samoningumą ir supratimą šių klausimų. Iliustruoti mastą to, kas vyksta ir akcentuoti procesų svarbą. Priespauda yra vykdoma iki šiol. Vyksta ir dabar tas pats. Žinom, kaip atrodo sprendimų prieimimo mechanizmas ES, susitikome su įvairių institucijų atstovais ir vėliau šiandien lankysimės dar ir Azijos tyrimų institute. Ten dar kai kurios akademinius nuansus aptarsime, taip galima būtų pasakyti, bet visa tai daroma siekiant nubrėžti gairias tolimesnio kelio. Vienas iš kelių uh, yra susijęs humanitarnė pagalba, kitas su jungtinių tautų forumu ar kompetencijomis. Yra kitų dar sričių, kur yra spręstinų klausimų ir tikrai kol kas padėtis atrodo labai kebli. Ką gali ES čia nuveikti, Europos parlamentas, ką gali padaryti tai ir toliau daryti spaudimą visose trijose minėtose srityse, kad tarptautinė bendruomenė būtų aiškiai matoma Mienmaro vidaus reikalų kontekste. Mes įvardijome tuos, kuriuos laikome atsakingais už e, pačius e, žiauriausius veiksmus. Ir faktų nustatymo misijos siekis buvo ne nubausti pačią tautą, bet tiesiog e, įvardyti, nustatyti kaltuosius Dabar nereikėtų kalbėti apie tai, kad tarptautinė bendruomenė ką nors padarė ne taip, dabar galvokime apie tai, ką galime padaryti, kad tai ateityje nenutiktų. Dabar dėl tų kuo skubiau spręstinų klausimų, tai Visų pirma, reikia kreipti dėmesį į humanitarnę dimenciją. Roinių padėtis Bangladeše yra labai prasta ir reikalauja humanitarinės pagalbos, kuri būtų teikiama iš kitur. Ir čia tarptautinė bendruomenė turi kartu su Mienmaro valdžios atstovais visus kylančius klausimus spręsti. Tad tikimės, kad ir Europos parlamentas padarys viską, kas yra jo galioje, kad rezoliucija uh, žmogaus teisų taryboje rugsėjo 18 dieną būtų patvirtinta. Tai yra ta data, kai mes pristatysime savo ataskaitą. Ten džiaugiamės turėję galimybę su jumis e, pabendrauti. Ačiū už skirtą laiką ir dėmesį. On behalf of all our colleagues from the Foreign Affairs užsienio reikalų komiteto to kolegų vardu norėčiau viso, visiems Jums padėkoti už tai, kad pristatėte šios faktų nustatymo misijos rezultatus. Labai svarbus vertingas darbas. Ačiū Jums labai, kad atvykote į komiteto posėdį.